O dabar aš norėčiau pasveikinti komisijos vicepirmininkę. Pone Mogerinį. Ir mes perėmėme prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra prie vyriausiosios įgaliotinės pareiškimo dėl padėties Kongo demokratinėje respublikoje. Taigi, ponia pirmga pavaduotoja, prašau žodis jums. Uh, for... Dėkoju, noriu padėkoti už galimybę paskeisti nuomonėmis dėl padėties uh, Kongo Demokratinėje Respublikoje. Kaip jūs žinote, ES yra stipri ir nusekliai demokratinės Kongo Respublikos partnerė per pastarosius keletą dešimtmečių ši šalis e, vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų Afrikoje per e, pastarą, pastarąjį dešimtmetį. Tai apima e, dvi karines operacijas, taip pat kitas misijas skirtas tokiems dalykams kaip sveikatos apsauga, keliai ir žmogiškųjų išteklių valdymas. Šiandien nerima kelia rinkimų vilkinimas, tame tarpe ir vietos rinkimų atidėjimas 2015 metais. E, matėme e, viešus protestus, e, kuriuose reikalavome laikytis konstitucinių laiko terminų, matėme smurtą, Mes raginame siekti konsensuso, siekti nuraminti padėtį ir konkrečiai mes prašome, kad vyriausybė demonstruotų susivaldymą ir leistų demokratiškai reikšti savo nuomonės. E, Atsisakyta dabar e, anksčiau numatytų suvaržymų, tai leidžia laiku surenkti rinkimus, mes tai sveikiname, žinau, ir kad jūsų nuomonė eina tą pačią kryptimi. Tačiau žodžio laisvė, e, žiniasklaidos laisvė, asociacijų laisvė, visa tai yra esminiai demokratijos komponentai. Tai yra uh, kritiniai elementai, kurie sudarys mūsų dialogo su vyriausybė pagrindą. Aš labai gerai žinau ir suprantu Europos parlamento susirūpinimą dėl daktaro Denis Mugega ir e, jo ligoninės. E, turiu pasakyti, kad man teko būti su juo pereitą kartą tame pačiame toje pačioje salėje, e, kuomet buvo įteikinėjama Sakarovo premija ir mes e, puikiai e, paskalbėjome apie galimybę įgyvendinti bendrus projektus. Galiu pasakyti, kad ES atidžiai stebi padėtį susijusią su jo fiziniu saugumu, jo kaip žmogaus teisų gynėjo saugumu. Mes kreipiamės į Kinšasą su klausimais dėl santykių tarp jo ligoninės ir Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybės. Mums atrodo, kad taikus pereimas e, prisidės prie šalies stabilumo, tai pareikalaus ir visų ginkluotų grupuočių rytų Konge nuginklavimo matome tam tikros pažangos, e, jį pasiektą e, Kongo armijos ir Monosko e, pajėgomis. Tačiau XM23 grupuotės ir kiti elementai dar kelia susirūpinimo. FTRLR sukilėlių grupė vis dar kelia grėsmę regiono saugumui. Ji yra susijusi su genocido judėjimais praeitie. Dabar atsirado unikali proga išspręsti e, vieną iš svarbiausių konfliktų priežastį Demokratinėje Kongo Respublikoje. E, užsienio reikalų taryboje e, pereitą sausį mes e, diskutavome šį klausimą, 28 dieną priėmėme e, tarybos išvadas. Mes raginame Monosko ir e, FRDC gerbti per numatomas karinės operacijas humanitarinę teisę. Mes remiame jungtinių tautų įsitraukimą užtikrinant taiką tai e, pareikalaus e, Monosko ir kitų suinteresuotų šalių pastangų didžiųjų ežerų regione. Gerbėmiai parlamento nariai, e, aš žinau, kad jums kelia nerimo sąsajos tarp konflikto ir gamtos išteklių eksploatacijos didžiųjų ežerų regione. E, mano tarnybos e, yra parengusios dokumentą dėl e, vadinamųjų konflikto išteklių išgavimo. Galiausiai noriu paminėti, kad, jung, kad ES yra ilgalaikiai įsipareigojusi demokratiniai Kongo Respublikai, e, padėti jai e, apsaugoti savo gamtos parkus. Turiu Jūs patikinti, kad ir toliau atidžiai stebėsime e, nacionalinius sprendimus, kurie gali įtakoti tų parkų tvarumą. Pabaigoje e, norėčiau informuoti Jūs, kad aš e, suteikiau įgaliojimus ponui Ferveke, E, mūsų įgaliotinių didžiųjų e, ežerų regione nuvykti į regioną ir pateikti ataskaitą artimiausių laikų. Dėkuoju Jums uždėmesi ir nekantrai lauksiu Jūsų diskusijų. Dėkui. Dėkuoju, poniai vicepirmininkiai. Pradėsime diskusijas. E, pirmiausia, EPP frakcijos vardu panas Štier. Kongo Demokratinė Respublika yra daug problemų. Vyriausių įgaliotinė, kai kurias jų paminėjote, pirmiausia naudingų iškasenų gavybą ir e, nelegalų ginkluotų formuočių finansavimą, taip pat sistemingą mergaičių moterų privartavimą, apie kurį mums kalbėjo daktaras Mukuvegė ir selektyvinis teisingumas, pagal kurį daktaro Mukuvegės ligonė buvo uždaryta po to, kai jis pradėjo kritikuoti valdžią. Vis dėlto šių problemų priežastis slypi teisės viršenybės trūkume, dideliame korupcijos maste nepakankamai veiksmingame šalies administravime. Nermumai Kinšasoje kilo po to, kai buvo nuspręsta pakeisti rinkimų įstatymą prieš artimiausius rinkimus ir akivaizdu, kad rinkimų įstatymo pakeitimu buvo bandoma prezidentą Kabilą išlaikyti valdžioje, todėl būtina stiprinti šalies demokratizavimo procesą šalyje, bendradarbiavimą, vystomai bendradarbiavimą siekiant sukurti visą priepiančias demokratinės institucijas, todėl, manau, reikia dėti papildomai pastangų tiek e, vystimosi politikos, tiek bendros politikos, kurią vykdo ES kontekste. Tokią svarbiausią žinią šiandien turėtume pasiūsti. Dar noriu pridurti, kad nepaisant to, jog šiandien Konge veikia autoritarnė vyriausybė, kuriai vadovauja prezidentas Kabila, prieš tai jie vadovauja jo tėvas, didžiausia problema šalyje yra korupcija, todėl būtina stiprinti šalies valdymo institucijas ir siekti pakeisti padėtį. Ačiū, ponė Kingė. Dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Prezidento rinkimai Kongo Demokratinė Respublika bus um, labai svarbus ne tik siekiant uh, užtikrinti demokratijos stabilumą šalyje, tačiau siekiant taip pat ir stabilumo visame didžiųjų ežerų regione. Negalime taikstytis su jokių rinkimų datos nukelimu negalime leisti milijonams piliečių nepasinaudoti demokratijos galimybėmis. Dešimt tūkstančių žmonių Kongė buvo brutaliai nužudyti tik dėl to, kad protestavo prieš rinkimų įstatymo pakeitimus. Mes turime kalbėti apie vietos opozicijos vadovus, kurie buvo pasodinti į kalėjimus ir e, turime pareikalauti juos e, paleisti. Taip pat reikia padaryti galą nuolatiniam smurtui prieš moteris. Tik užtikrins demokratinę konkurenciją politinę galima užkirsti kelią dabartiniams įvykiams ir sustiprinti demokratiją. ES privalo būtent to ir reikalauti. Todėl e, būtina užtikrinti, kad e, teisinės valstybės principus nusikaltimus darantis asmenys būtų teičiami tarptautinėme Hagos teisme. O e, taip pat norosiu progą noriu pareikšti savo apgalestavimo dėl to, kad 29 žmonės neseniai vėl žuvo pakeliu į Lampedūzą ir vienintelė jų kaltė buvo siekis geresnio gyvenimo Europoje. Ponas Mišel, dvi minutės kalbės. Ačiū. Noriu padėkoti vyriausiai įgaliotinį už tai, kad labai aiškiai ir tiksliai e, dar kada patvirtino ES įsipareigojimus Kongo demokratiniai Respublikai įvykiai šioje šalyje kelia nerimą. Turime žinoti, kad labai svarbu, e, kad būtų surenkti e, numatytų laikotarpių sąžininkai patikimi prezidento rinkimai. Tarptautinė bendruomenė privalo pareikalauti, kad 2016-aisiais būtų surenkti prezidento rinkimai šalyje. Taip pat e, aštuntasis rinkimų statymo straipsnis ir siūlomas jo pakeitimas leistų nukelti rinkimus laikotarp, į laikotarpį po trijų metų Su tuo negalime taksis, taip pat kaip ir su Kongo valdžios veiksmais žurnalistų atžvilgių būtina užtikrinti, kad nebūtų suiminėjami žurnalistai, nebūtų bauginami, kad būtų laikomasi konstitucijos nuostatų. Kongo Demokratinės Respublikos kariuomenės polimas pradėtas prieš uh, Ruandos pajėgas taip pat neprisėda prie situacijos stabilizavimo, nes destabilizuoja padėtį visame e, regione, tačiau dėl to kaltę turi prisimti ir rondiečiai. Tai, kad e, moteris ir mergaitės tampa sisteminiu prievartavimu auka, būtina nuolat e, kartoti ir atkreipti tą dėmesį, taip pat e, kaip ir būtinybę užtikrinti daktaro Mukwegės e, saugumą. Negalime toleruoti veiksmų vykdomų šiuo metu jo atžvilgiu, todėl aš siūlau nusiųsti į Kongą kartu su jungtinėmis tautomis stebėtojų misiją tam, kad e, būtų galima įvertinti, kaip ten laikomasi žmogaus teisų. Pirminkė prašo neviršyti nustatyto kalbėjimo laiko. Žodis ponė Senra Rodrygės kalbėti vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad e, kiekvienas iš konfliktų, apie kuriuos kalbame ir analizuojame, šioje salėje yra susiję su transnacionalinėmis kompanijomis ir vakarų šalimis, kurios eksploatuoja gamtos išteklius tose šalyse. Kalbant apie KDR, e, reikia pabrėžti tos šalies strateginę svarbą atsižvelgiant į jos geografinę padėtį ir e, turtingumą jos tokius išliktius, išteklius kaip auksas, varis ir taip toliau. Vis tik tai yra labai skurdi šalis. Siekiant išspręsti e, konfliktą mes turime labai rimtai pradėti raginti transnacionalinės įmonės išeiti iš to regiono, kad ištekliai liktų vietos žmonėms. Taip pat reikia pastebėti, kad konfliktų zonose daugiausia nukenčia moteris ir vaikai. Jiems turime skirti didžiausią dėmesį. Dabar žodis ponės Argentinijai. Ačiū pirmininkai. Likus, likus metams iki rinkimų matome, kaip Facebook tinklapis yra uždaromas, kaip persikėjami žmogaus, kovotojų žmogaus teisės ir uh, Noriu pabrėžti, kad dar liko metai iki rinkimų. Mums labai svarbu, kad rinkimai nebūtų nukelti ir kad dvi kabilos kadencijos neužtruktų ilgiau. Turime labai atidžiai stebėti tai, kas vyks Konge ir e, apsaugoti kovotojus už žmogaus teisės. Taip pat e, turime ir uh, uh, galimybę užtikrinti taikyti griežtas priemonės susijusias arba priemonės tų mūsų įmonių atžvilgių, kurios dalyvauja išgaunant e, konfliktinėse zonose naudingas iškasenas, nes būtent e, karas toje šalyje yra finansuojamas iš konfliktų zonose išgaunamų naudingų iškasenų. Taigi klausimas, kaip galime veiksmingai užkirsti tam kelią. Ačiū. Kadangi atsiliekame nuo darbo atvarkės, negaliu leisti užduoti klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Dabar ponas Karveris kalbės. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. KDR yra klasikinis vakarų politikos e, veiksmo e, pavyzdys, kai Afrikos e, valstybės yra naudojamos kaip figūros šachmatų lentoje. Mes visi pasakėme už stabilę ateitį ir Afrikos sąjungos pajėgos turi atsisakyti to, ką e, jos yra padariusios praeitie. E, mes e, žinome, kad e, kovojant su FDLR pajėgose vis dar tarnauja anksčiau nusižengę pareigūnai. Mes turime atverti naują puslapį šiame konfliktų krečiamame regione. Ačiū pirmininkė, vyriausioji galiotinė, gerbimi kolegos, nepaisant to, kad man labai rūpi situacija Kongo Demokratinėje Respublikoje, aš tai negaliu pasižiūrėti, kad viskas vyksta gerai. Kompromisas, kuris buvo sudarytas sausio 25 dėl rinkimų įstatymų, yra nepakankamas žingsnis tam, kad būtų atkurtas pasitikėjimas. Yra keturi svarbus elementai. Pirmiausia, reikia parengti labai aišku rinkimų kalendorių, kuris būtų priimtinas visiems ir kad taip pat būtų, mes galėtume stebėti tos rinkimus. Antra, Kongo demokratinėje Respublikoje mums reikia užtikrinti, kad visas rinkimų ciklas vyktų gerai. Ir visos partijos turėtų sutelkti savo pastangas. Ar tai būtų e, nepriklausomos rinkimų komisijos e, darbo grupių sudėtėje, ar tai būtų kokios nors kitos priemonės tam, kad galima būtų pasitikėti, tai kas yra valdžioje. Trečias dalykas - tai yra Disabebos pagrindų susitarimo įgyvendinimas. Mes suprantame, kad e, visos pastangos susitvarkyti su Ruandos demokratinės išsilavinimo demokratinėmis išlavinimo paėgomis, jeigu nebus gyveninta šis pagrindų susitarimas. Ir dar kartą da, mes galime prisiminti da, Sakharovo premiją, kuri buvo įteikta daktarui Makvage. Kongo da, da, valdžia negali trukdyti jo ligoniniai veikti. Ir be abejo da, turėtume rūpintis civiliais, ga, civiliais gyventojais. Dėkuoju, toliau ponia Arena. Ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, Dėkuoju ir dėkuoju ponė Mogherini už tai, kad, ką jūs pasakėte. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė Louis Michelis. Tai, ką jis sakė dėl žiniasklaidos laisvės ir dėl žmogaus teisų e, ir taip pat dėl e, rinkimų proceso e, grafiko. ES turi elgtis nusekliai ir mes turime kitų priemonių tam, kad mes galėtume kažką daryti. Tai yra tarptautinės priekybos priemonės. Jums yra žinoma, kad šiandien šiame parlamente, INTA komitete mes kalbame, pavyzdžiui, apie tai, kaip vyk, turėtų vykti priekyba mineralais. Ir komisijos pasiūlymas šiuo klausimu nėra pakankamai griežtas. Ir mes norime paraginti komisiją imtis atsakomybės, taip kaip tą padarė daktaras Makvegi, kai jisai pas mus atvyko, tam, kad gautų Sakharovo premiją. Jisai daug kalbėjo apie tai, kad reikia e, e, sažiningiau, teisingiau e, tvarkyti mineralinius išteklius. Ir aš manau, kad mes turime kovoti su to, kas vyksta ir turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kartu užtikrinami, kad būtų uh, kad būtų apsaugotos pagrindinės žmogaus teisės. Dėkuoju toliau. Pone Pazarautundua. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariu pono Mišelio protingiems pasiūlymams bei e, pastarosios kolegės pasisakymui e, lapkričio mėnesį Sakro Premija buvo įteikta daktarui Denis Mukwege. Jis rizikavo savo gyvybę, kad apsaugotų moteris ir vaikus e, nuo karo veiksmų. E, norint valstybę sugriauti, tai reikia greuti jos bendruomenės. E, neturime leisti išsikvėpti Adis Abebos susitarimui. Iki rinkimų dabar e, liko metai ir išklausę, e, išklausėsi daktaro Mukvegė, aš nutariau pati imtis e, veiksmų, užtikrinti, kad mes ES garantuotume, jog Kongo Demokratinėje Respublikoje 2017 metais įvyktų tikri rinkimai. Dabar žodis e, poniai Valenciano. Aš esu taip pat įstikinusi, kad mums nedelsint reikia veikti. E, pati kalbėjausi su Denis Makvegė ir jis prašė, e, kad e, Europos parlamentas įsikištų nuo e, lapkričio mėnesio, jo padėtis e, labai pablogėjo, jis yra nuolat perskėjamas, klausomas jo telefono, e, perimamas jo susirašinėjimas, iškyla rizika jo ligoniniai. Kai ponas Makagė mm, priėmė Sakrovo premiją, jis pasakė, kad atėjo laikas keisti mūsų mąstymą, keisti visą padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje. Negalime tiesiog e, daktaro Mukwege apleisti, apleisti jo ir jo pacientų. Jiems e, kyla grėsmė. E, padidėjo išprivartautų vaikų skaičius. Ir e, daktaras Makvegė reikalauja, kad būtų atliktas tarptautinis tyrimas. Reikia tokio tarptautinio tyrimo, reikia ES tiesioginį įsipareigojimo siekti taikos e, Kongo Demokratinėje Respublikoje. Turime gerbti daktarą Makvegę, kuris asmeniškai buvo atvykęs ir to prašė. Dėkui. Dabar žodis ponui Gerero Salom. Vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū vyrai galiotiniai. E, pereito mėnesio represijos e, e, privedė prie maždaug 30 Kongo piliečių mirčių nuo Kongo vyriausybės pajėgų rankos. E, tūkstančiai žmonių yra išvaryti iš savo gyvenamųjų vietų e, regione, e, persakiami žmonės, nukenčia beveik visų visuomenės sluoksnių atstovai ir draugės Afrikos sąjunga turime E, įtraukti visas suinteresuotas šalis į e, taikos plano įgyvenimą, užtikrinti demokratinius rinkimus, e, reikia sąžiningos politikos e, vadinamųjų konflikto mineralų atžvilgių. Būtent e, to Europos parlamentas turėtų reikalauti iš Europos komisijos. Todėl E, būtent to mes ir reiklame iš jūsų, gerbiamoji vyr įgaliotinė, šioje diskusijoje. Žodis ponui Frunzulika. Ačiū, pirmininkė. Tai, kas nesiniai įvyko Demokratinėje Kongo Respublikoje, yra visiškai nepriimtini ir mes turime pasmerkti smurtą. Parlamentas priėmė svarbų sprendimą patvirtinamas rinkimų įstatymą ir mes tikimės, kad Demokratinė Kongo Respublika nustatys e, prezidento rinkimų datą, 2000, kurie turėtų vykti 2016 metais. Situacija Kongė blogėja kiekvieną dieną ir mes matome, kad E, civiliai e, gyventojai nuolatos susiduria su seksualiniu e, prievartavimu, smurtu ir vyriausybės vykdomomis represijomis. Man atrodo, kad šie bauginimai ir politinių oponentų, žmogaus teisų gynėjų ir pilietinės visuomenės atstovų persekėjimai turėtų būti nutraukti nedelsint. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija imsis reikalingų žingsnių tam, kad sustabdytų visus šios reiškinius. Esu labai susirūpinęs dėl mūsų e, Sakro premijos laureato Denis Magvegė saugumo. Jisai buvo užpultas e, tik kelias dienos po to, kai sugrįžo e, po apsilankimo čia, šiame parlamente. Ir jam turi būti leisti toliau tęsti savo veiklą, o tai yra, jo pagrindinė veikla yra saugoti civilius gyventojus. Ačiū kolegai Funzulicijai, dabar pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, kolegai Marijas suteikiamas žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Paskutiniai įvykiai Konge sukėlė didelį susirūpinimą tarptautiniai bendruomeniai. Mums svarbu išvengti visiškos padėties destabilizacijos. Svarbu pagal konstituciją numatytų laiku surenkti prezidento rinkimus, o prezidento kabylos sprendimas rinkimų datą nukelti sukėlė didžiulio pozicijos pasipiktinimą, masinės demonstracijas, kraulio, kraujo praleimą, daug žmonių žuvo, sukarintos grupuotės veikiančios Kongė, tačiau siekia vieno naudotis gausiais šalies gamtiniais ištekliais, kontroliuoti jų gavybą ir jiems visiškai nerūpi šalies demokratizavimas. Todėl mes turime pasirūpinti e, tuo, kad žmonės pats galėtų valdyti savo išteklius demokratijos sąlygomis Konge. Ačiū kolegai Marijas, užsiregistravo e, kalbėti lygiai tiek pat kolegų, kiek mes turime laiko. Taigi ragino kolegas, kurie e, šiandien dar nekalbėjo pasisakyti per spontaniškus pasisakymus. Kolegai Jakovčičiui žodis Kongo demokratinė respublika yra ypatingai svarbi Europai. Ne todėl, kad e, tai šalis, kuri kažkada priklausė Belgijos karaliui Leopoldui. Šių laikų demokratinėme Konge mes norime pasiekti visų tų tikslų, kurių siekti turi teisė šalies žmonės apdovanodami daktarą Mukwege prestižinę Sakarovo premiją, mes turėjome būti parengę ir atitinkamą politiką. Todėl raginu vyriausiąją įgaliotinę imtis veiksmų, kad demokratinėmis priemonėmis padėtis Konge būtų ištaisyta, surengiant demokratinius rinkimus pirmiausiai. Ačiū, pane pirmininkė norėjau pakalbėti apie gamtinių išteklių gavybą. Pone Mogherini, laikydama rankose savo mobilų telefoną, laikote e, tam tikra dalis jo yra krūvina, nes e, tam tikri metalai, kitos naudingos iškasenos, kurios yra jam pagaminti naudojamos, yra išgautos konfliktų zonose. Todėl be įvairių tauriųjų metalų dar reikėtų pridurti naftą, uraną, kitus, kitas naudingas iškasenas, kurias mes Europoje naudojame ir jos yra išgaunamos Konge mes turėtume reikalauti atitinkamų sertifikatų ne tik iš importuotojų šių naudingų iškasenų, tačiau taip pat užtikrinti tinkamą atsakomumą visai jų gavybos grandinė. Ačiū poniai Ryvasi, dabar žodis kolegai Kastaldo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Demokratinėje Kongo Respublikoje padėtis išlieka labai rimta. E, vien tik tai prisiminus, kaip dabartinis prezidentas bandau žvilginti rinkimus. E, tačiau ankstesnės e, kolonijinės valstybės ir atvedė tą, tas jėgas į valdžią. O dabar neapsaugo opozicijos teisių Kabila tvarkosi su šalies turtu taip, kad taip pat kaip e, kolonijinė Belgijos valdžia praeitie. Mes e, turime sustabdyti išteklių, e, kurie apšlaksyti krauju importą. Turime užtikrinti, kad tos premijos, kurias mes dalyjame, nebūtų, nevirstų premijomis už veidmainystę. Dėkui ir paskutinis pasakys ponas Bonando. Ačiū pirmininkė. Diskusija apie Kongą be jokios abejonės kelia aistras šioje salėje jaučiuosi, tarsi būčiau namie Italijoje ir e, įsivaizduoju, kad žmonės e, svarsto kasdienius klausimus e, žaisdami kortomis, bet staiga matau, kad čia salėje sėdi ponia Mogherini ir turiu tada jai pasakyti. kad uh, Tai, ką mes stebime Ukrainoje, ponė Merkel, pona Olanda, e, ponas Putinas, e, visi kažką veikia, tuo tarpu jūs, jūs asmeniškai nieko iš vis neveikėte. Atvykusi pas mus, jūs pusiau snaudžiate. Atsibuskite, atsibūkite, visi mes e, giliai mėgame. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dėkoju ponui Buonanno. Daugiau nebeturite žodžio. Pane Bonano. Kolegė Bonano, jūs kalbėjote per ilgai ir jūsų paskutinės pastabos liko neišgirstos visuomenės, nes vertėjų nesugebėjo išversti. Baigėme išklausyti pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, žodį dabar suteikiu komisijos nariai Mogerinį. Grazie, prezidente. Eh, vedo dalla... Ačiū, ponė pirmininkė. Iš eh, viso kalbėtojų sąrašo šiandieną E, aš matau, kad ponas Bonano neužsirašė kalbėti Ukrainos klausimų. Galbūt jam reikėtų e, šią situaciją ištaisyti ir užsirašyti kalbėti apie Ukrainą taip pat. E, aš norėčiau padėkoti Jums, kad mes vienijame savo jėgas, kalbėdami apie šitą temą. E, aš manau, kad e, mūsų bendra žinia nueis ten, kur ji turėtų nueiti. E, kai kurie iš jūsų akcentavote, kad KDR yra svarbi ne tik kaip valstybė, bet taip pat ir kaip regiono valstybė. Ir vėl ir vėl reikia pasakyti, kad e, nereikia mums sustelti vien tik tai krizėmis, ties krizėmis ir konfliktais, kurie yra arti prie mūsų sienų. E, turime prisiminti, kad yra konf visi konfliktai įtakoja mūsų stabilumą. E, mes turime atsivilti į tą specifiką ir į mūsų interesus. Ta šioje salėje būtina suvokti. Pabrėšiu vieną mintį, kuri buvo paminėta daugelio iš jūsų. Uh, Tai mums priminė daktaras Mukvengė. Ir aš kalbu čia apie e, moterų vaidmenį ir apie aukas, kurios visada yra moteris, mergaitės, vis jaunesnės ir jaunesnės ir vaikai. E, turime paminėti, kad neatsitiktinai e, nukenčia visų pirma, visų pirma moterys ginkluotose konfliktuose. Galiu jūs patikinti, kad mes ne tik jau dirbome su šiuo aspektu labai konkrečiai, e, šiuo e, konkrečiu atveju, kai kalbam apie e, KDR, mes remia aukas teisinė prasme, suteikdami sveikatos apsaugą Taigi ne vien tik tai juridiškai reikia žiūrėti į tuos išpolius prieš e, moteris, bet taip pat pasirūpinti e, smurto aukomis. Reikia dar kartą taip pat pabrėžti, kad turime elgtis nuosekliai. Džiaugiuosi, kad kai kas iš jūsų tai paminėjo. Kai jūs e, šioje salėje prieš keltą mėnesių įteikėte e, Sakarovo premiją, tai reiškia, kad mūsų parama e, skirta ne vien tik tai tam asmeniui, bet to asmens atliekamam darbui. Ir aš pritariu e, jūsų nuomonėj, kad mums reikia garantuoti apsaugą ir tam asmeniui, ir jo atliekamam darbui. Tai darbas, kuris svarbus ir tai šaliai, ir visam regionui. Dėl Louis Michelio pasiūlymo turiu pasakyti, kad visiškai pritariu jam. Ir e, sugrįžus į Briuselį tikrai drauge su Stavros Lambrinydis, ES žmogaus teisų atstovų, išanalizuosime jį. Taip pat pritarėme jūsų norui e, nutraukti sąsajas tarp konfliktų ir gamtos išteklių eksploatacijos. Aš žinau, kad taryba e, E, analizuoja rezoliucijos projektą, kuris buvo pateiktas draugės su komisijos komunikatu. Aš e, sutinku su jumis ir galiu garantuoti, kad e, mes esame pasiruošę čia veikti. Na ir pabaigoje norėčiau keletą žodžių pasakyti itališkai. E, kolegė labai teisingai pastebėjo, kad e, į viduržymę jūros regioną sugrįžo mirtis, sugrįžo mirtis vakar ir, ir ne tik vakar. E, turiu pasakyti, kad aš informavau kitus e, kolegas e, komisijoje, kad ketinu ketinu e, suburti komisijos narių grupę, kad galėtume peržiūrėti mūsų vidaus politiką ir išorės politiką e, šiais klausimais, e, panalizuoti kilmės ir tranzito šalių situaciją. Ir aš stengsiuosi, kad ši tema pakliūtų į ES tarybos darbo tvarkę kuo galima greičiau. ES turi turėti ir valios, ir priemonių e, užkirsti kelią tokiams tragedijoms.